klausimą. Dėl jo balsuosim rytoj 11 val. ryto. O dabar pereiname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra prie žodinio klausimo dėl vidutinės trukmės finansinės pagalbos valstybių narių mokėjimo balansams ir socialiniam saligiškumui. Šį klausimą pateikė trijų politinių frakcijų nariai. Pirmiausia, žodis suteikiamas dviems minutėms poniai Ždanokai. Ačiū pirmininkė, kirpimasis komisijos nariai, kirpimie kolegos. Uh, Aš esu Latvijos atstovė, o Latvija, kaip žinia, labai smarkiai nukentėjo nuo finansų krizės. Mes gavome ES bei Tarptautinio valiutų fondo pagalbą. Tačiau gaunant šią pagalbą buvo numatyt, e, numatytos tam tikros sąlygos. Vyriausybė sumažino 10 procentų pensiją, 70 procentų su, sumažino uh, pensijas dirbantiesiems pensininkams, bet to sumažino motinystės išmokas, e, nedarbo išmokas bei nustatė kitus apribojimus. Šis požiūris e, buvo egalitarinis, jis visiškai neatsižvelgė į tai, ar žmogaus pensija buvo 100 eurų ar 700 eurų. Nuo pat e, pradžios buvo akivaizdu, kad tokie mažinimai labiausiai pakenks e, pažeidžiamiausioms e, e, grupėms. Vengrija ir Rumunija taip pat gavo pagalbą, o kai kurios šalis gali dar susidurti su būtinybė kreiptis dėl finansinės pagalbos. Gerbiamasis komisarė, jūs galite be abejo pasakyti, kad mes tik tai skiriame finansinę pagalbą, o valstybės narys yra atsakingos už socialinę politiką. Tačiau socialinės teisės yra privalomos visoms ES institucijoms, o tai reiškia, kad viską, ką daro ES institucijos, turi būti suderinta su socialinėmis teisėmis. Kitaip visos kalbos apie aukšto lygio socialinė apsauga sukels tik tai ironiškas šypsenas. Ačiū ponia Ždanoka. Dabar dviems minutėms žodį suteikiu poniai Lin. Mes negalime nurodinėti valstybėms narėms, kaip jos turėtų leisti lėšas. Kiek visos valstybės dabar siekia to paties artimiausio tikslo, kaip uh, išspręsti finansinius sunkumus. Tačiau kai valstybės narės gauna paramą iš ES šiam tikslui, jos turėtų siekti taip panaudoti paramą, kad e, gerbtų visų ES principų, tai yra nepamiršti ir socialinės įtraukties principo. Ši krizė e, palėtė visus ES, kai ką labai sunkiai, milijonai žmonių prarado savo darbo vietas. Uh, tie, kurie prarado darbo vietas, yra labiausiai pažeidžiami. Būtent todėl svarbu, kad valstybės narės nepamirštų socialinės apsaugos tinklų. Ir reiktų pamas prisiminti, ar valstybės narės privalo įtraukti socialinio e, aspekto taikymą į ataskaitas teikiamas apie finansų panaudojimą. Svarbu valstybėms narėms, kurios gauna lėšas iš ES e fondų vidutinės trukmės laikotarpiui, kad jos privalo nepamiršti apie tą aspektą. Jos privalo siekti padėti labiausiai pažeidžiamiems prieš prašydamos dar paramos. Žinau, kad kalbant apie valstybės, kurios susidūrė su didžiausiais sunkumais, kad joms sunku vykdyti savo socialinės prievolės. Tačiau reikia nepamiršti, kad ši finansinė krizė turi ir žmogišką įveidą. Ir dažnai tai veidas labiausiai, sunkiausiai visuomenėje gyvenančių žmonių. Ačiū, ponė Lizlin. Dabar dviems minutės ponas Serkas. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Aš peržiūrėjau visus, visas pozicijas, kurias parlamentas buvo patvirtinęs šiuo klausimu. Šių metų balandžio 24 dieną parlamentas patvirtino teisėkuros rezoliuciją, kurioje ragina peržiūrėti 2002 metų e, reglamentą dėl sutarčių vieno iš straipsnių peržiūrėjimo. Komisija palaikė dėl to, kad reiktų aptarti e, paramos teikimą ir peržiūrėti paramos teikimą, kuomet valstybė išgyvena sudėtingas problemas. E, ypač tais pasiūlymais pasidžiaugia naujosios es valstybės narės. Tuo pat metu Europos parlamentas uh, pareiškė, kad tos pagalbos paramos teikimas turėtų būti susijęs su tam tikromis sąlygomis. Visų pirma, e, valstybė narė neturėtų sumažinti e, valstybinio sektoriaus finansavimo, lėšos turi būti panaudotos protingai ir reiktų, reikia atsižvelgti į būtinybę užtikrinti testinį investavimą į darbo vietų kūrimą, į klimato kaitą. Milijonai eurų dabar jau e, suteikti valstybė, pagalbai valstybėms, nors Kai kurios šalis sumažino, pavyzdžiui, finansavimą skiriamą švietimo sektoriui, sveikatos apsaugos sektoriui, nežiūrinti tai, kad jos gavo paramos. Europos parlamentas neturėtų tylėti tokiais atvejais. Mes neturėtumėme tyliai susitaikyti su mintimi, kad ES visiškai ne, neištiesia pagalbos rankos tiems žmonėms, kuriems labiausiai jos reikia. Dėkuoju, dabar žodis sugimas komisijos nariui ponui Almunija. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Problemos Latvijai, Vengrijai, Rumunijai. Tai yra trijose ES valstybėse narėse, kurios gavo pagalbos mokėjimo balansams uh, užtikrinti uh, E, tai yra problemos tuose valstybėse nėra sukurtos ES ar ES parlamento. Tai yra problemos, kurias sukūrė pasaulinė ekonominė krizė ir prastas lėšų valdymas tuose valstybėse. Nes kitose panašiose valstybėse uh, kurios yra panašios situacijoje, kurios yra kaiminės Latvijos, Vengrijos ar Rumunijos, jos nė, nėra tokios situacijos, jos gauna pagalbą iš sanglaudos fondų, jos turi atitinkamą apsaugos lygį, kurį garantuoja Europos Sąjunga, e, bet nežiūrint to, šios valstybės prašo pagalbos mokėjimų balansams. Kodėl tai tokios ypatingos valstybės? Dar kartą noriu pat, pakartoti, kad tos problemos nėra ES ar ES parlamento sukeltos. Tai yra problemos, kurios lėmė prastas valdymas tose valstybėse. Skolinamos lėšos visuomet yra skolinamos su tam tikromis sąlygomis. Ir dabar yra reikalavima e, tarybos parlamento, e, kad skolinamos lėšos būtų be jokių sąlygų. Mes tikrai negalime skirti lėšų uh, kad kurios paskui būtų panaudotos bendram finansavimui, bendro finansavimo daliai padengti, naudojant sanglaudos ar struktūrinės lėšas. Tikrai negalima skirti lėšų, kurios paskui lemtų biudžeto apkarpimus viešajam sektoriui. Vėl e, kartoju, kad tos lėšos yra blogai valdomos ir ne čia, ne mūsų. Aš Noriu, kad ši žinia būtų perdota tų valstybių narių vyriausybėms. Mes šioms trims valstybėms paskoliname 3 milijardus. Tačiau dar kartą akcentuoju, tos lėšos yra labai prastai valdomos. Ir mm, noriu pakartoti, kad mes negalime priimti sprendimų, kurie, kuriuos turi priimti tų valstybių narių vyriausybės. Mes galime tik tai priminti toms vyriausybėms, kad jos yra atsakingos už reikalavimų laikymasi ir už e, geresnį darbą krizės akivaizdoje, daug geresnį krizių valdymą nei kitose kaiminėse valstybėse. E, ne, negalima skolinti daugiau, nei yra būtina, kad būtų galima užtikrinti viešojo sektoriaus mokėjimų balansą. Ir pirmininkas dėkoja kalbėtojui. Dabar um, frakcijų vardu EPP panas Gozės trim minutėm. Ačiū pirmininkė, kad manau, kad tai, ką pasakė komisijos narys, tikrai atsako į klausimą, kuris yra iškeltas. Europos Sąjunga negali teikti lėšų o, be sąlygų, nes reikia kelti o, tvaraus vystimosi, užimtumo, klimato kaitos ir kitus reikalavimus. Ir reikia pareikalauti, kad būtų atsakyta dėl to, kad buvo tikrai netinkamai valdomos tos lėšos tose valstybėse narėse, kurias tas lėšas gavo. Aš manau, kad būtina akcentuoti e, keliamas sąlygas Ir reikia pasitikėti tų valstybių, kurios gauna ES pagalbą vyriausybių veiksmais, užtikrinant visas tas priemonės, kurios yra reikalingos. Galbūt netgi, jeigu tos priemonės yra taikomos ir e, atbulinė tvarka. Aišku, kad manau, kad reikia pasitikėti valstybėmis narėmis pasitikėti jų sugebėjimu pritaikyti reikiamas priemonės, atkuriant reikalingą e, situaciją. Ir nereiktų čia dabar e, imtis tokių veiksmų, kurie tikrai neduos jokių rezultatų. Ir manau, kad valstybės narės, kurios panaudoja ES pagalbą, tikrai vertins mūsų tokius žodžius ir tikrai, jeigu nebus padarytos, nebus imtas reikalingų priemonių, tai tada bus galima pritaikyti reikiam, reikiamą teikiamas priemonės prieš jas, taip pat ir socialinėme sektorėje. Socialistų demokratijos, demokratų frakcijos vardu dviems minutėms žodis poniai Bereš. Ačiū ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, 24 e, balandžio ratifikavome sutartį Ratifikavome apsatį tai reglamentą ir iškėlėme dvi sąlygas siejamas su pagalbos, pagalbos teikimu. Tai yra, kad būtų nepamirštas socialinės apsaugos tinklas ir taip pat uh, būtų paisoma sąlygų, kuriomis buvo sudarytos tos sutartys. Manau, kad šį vakarą vykstantis debatai yra demokratiški ir labai naudingi ir jie turėtų mums atskleisti, ar sistema iš tikrųjų yra veiksminga. Manau, kad ES pasiekėme kritinę ribą ir matome, kad krizė jau kesinasi į solidarumo pagrindus. Kalbu apie solidarumą tarp valstybių narių, senųjų ir naujųjų valstybių narių. Pavyzdžiui, situacija Rumunijoje paštrėjo dėl problemų, kurias sukūrė krizė. Ir mes atsidūrėme tikrai sudėtingoje situacijoje. Bet nenorėčiau, kad kartotumėme praeities klaidas klaidas, kurias padarė Tarptautinis valiutos fondas prieš dešimtį metų. Nes buvo pasirinkti sprendimai, kurie pablogino padėtį. Ir visiškai sutinku su ponu Gozės ir jo mintimi, kad, nereik, kad mes turėtumėme tiksliai žinoti, ką darome, o ne grabaliotis tamsoje ir tik paskui žiūrėti, kas gausis. Uh, prieš teikdami, sąlyg, prieš teikdami pagalbą turime apsispręsti dėl sąlygų. Ir manau, kad Europa čia dar ne viską padarė. Turime rimtai imtis šios užduoties ir rimtai apsvarstyti siejamas sąlygas. Juk negalime susitaikyti su tuo, kad labiausiai pašiūdžiami mūsų visuomenės nariai mokėtų už e, tokią politiką, už už krizės padarinius švelninimą. Mes kalbame apie, ne tik apie padėtį Latvijoje, negalime susitaikyti su tuo, kad ES biudžetas būtų panaudotas, jo lėšos būtų panaudotos, pavyzdžiui, Latvijoje silpniausių visuomenės narių sąskaita. Reikia užtikrinti e, Latvijos ekonomikos atsigavimą ir pusiausvyrą. Dėkuoju toliau liberaldemokratų frakcijos vardu, ponia Harkin. Ačiū pirmininkė. ES socialinė apsauga ir socialinės įtraukties politika yra būtina tam, kad ES pasiektų savo strateginius tikslus, tai yra užtikrintų tvarų augimą, socialinę įtraukti bei užtikrintų socialinę apsaugą visiems. Iškilus kriziai be abejo, iškilo grėsmė ir socialiniai apsaugai. Ji yra didžiausia tiems, kas gyvena. Uh, paribį. Ir akivaizdu, kad turime taikyti atskirą požiūrį, skirtingus požiūrius skirtingoms valstybėms narėms. Socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis turėtų būti įtrauktos kaip sąlygos teikiant pagalbą valstybėms narėms pagal reglamentą 332 brūkšnys 2002. O tai reiškia, kad turėsime paraginti valstybės narės, e, nevyriausybinės organizacijas bei piliečius imtis veiksmų. Visi turime kaž, turi kažką daryti, akivaizdu, tačiau negalime, kad ir krizės e, aplinkybėmis, pamiršti apie socialinę įtraukti. Socialinės įtraukties dalykai turi būti įtraukti į visas politikos sritis. Sakoma, kad nustatytos sąlygos e, yra griežtos. Komisijos narys apie tai kalbėjo. Tačiau man neaišku iš tikrųjų, kokios tai buvo sąlygos. Tais atvejais, kai ES dalyja lėšas valstybėms narėms, Negalime tylėti ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Kalbama buvo apie tai, kad turime pasitikėti valstybėmis narėmis. Tai puiku. Tačiau tais atvejais, kai iškyla e, kažkokio abejonių dėl pasitikėjimo ir partnerio patikimumo, būtina jas patikrinti. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Harkin. Toliau vienai minutiai. Gūja frakcijos vardu kalbės ponas Liurik. Ačiū pirmininkė, dauguma ekonomistų sako, kad krizę lėmė mm, turto perkelimas mm, į, į, į pelno siekimą, į kapitalą, iš darbo. Ir būtent tos valstybės, kurios išsaugojo socialinės apsaugos sistemą, viešai sektorių, ten mažiausiai yra nukentėta nuo krizės. Tačiau tos problemos, apie kurias kalbame šiandien, yra būtent susijusios su to sąlyga, kuria, kuri turi būti keliama, kai teikiama pagalba iš TVF. Ji negali būti taikoma vien tik tai struktūrinė prisitaikymo priemonėms privataus sektoriaus privatizavimui, kai, kai privatus sektorius privatizuoja visą socialinį sektorių, nes tikrai tai yra neefektyvu ir reikia, kad visi tai pripažintų, nes tai tik tai kel, lemia nedarbą ir skurdą. Todėl reikia tas sąlygų kriterijus persvarstyti. Ir jeigu yra skiriamos ES lėšos ar TVF lėšos, jas reikia sieti su, e, to, su nauja kreditų teikimo sistema, kad būtų galima e, įtakoti visiškai kitokį gerovės turto paskirstimą, kad būtų galima užtikrinti didelius atlyginimus, aukštą socialinę apsaugą ir garantijas, darbo garantijas visiems socialinė pažanga auks kartu su ekonomikos efektyvumu, o ne priešingai. Ačiū, ponė Jarik. Toliau pagal sąrašą dviems minutėms žodis suteikiamas ponui Karinč. Pirmininkė, komisarė, Europos Sąjunga suteikė paramą toms valstybėms narėms, kuriuoms iškilo sunkumų dėl krizės. Stabilios ir tvirtos socialinės apsaugos sistemos tose šalise laukia, nusipelno ES paramos. Kolegos m, mm, teigia, kad sąlygos siemos su, pas, su tų paskolų išdavimu turėtų būti labai griežtos. Aš nežinau, ar iš tikrųjų taip ir turėtų būti. Juk ši finansinė parama turėtų būti panaudota ne tik socialinės įties biudžetui stabilizuoti, bet ir užtikrinti tų valstybių ekonominę pažangą. Svarbiausia, kad tų valstybių ekonomika atsigautų ir taip bus užtikrintas stabili socialinės apsaugos sistema. Galima būtų panaudoti nepaprastoms e, padėtims numatytą biudžeto dalį, sprendžiant šias problemas. Ir taip galėtumėme prisidėti prie stabilumo didinimo. Ir viso to siekėme visoje, visoje ES teritorijoje. Ir manau, kad iškilus išskirtiniams aplinkybėms reikia imtis išskirtinių priemonių. Be abejo, finansinė parama negali būti vienintelis būdas, kaip valstybės narės padeda vienos kitoms. Yra sudėtingesnių sprendimų, kompleks, kompleksiškesnių sprendimų, kuriuos reikėtų išplėtoti. Dabar vienai minutiai žodis suteikiamas poniai Guns, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Šalis, apie kurias kalbame, yra naujos ES valstybės narės. Pasikeitus jų politinėms sistemoms, toms šalims teko spręsti ankstesnių režimų aukų klausimą ir joms teko pritaikyti savo rinkas ir kurti ekonomikos struktūras ir todėl tose šalise yra kitokie rezervai. Ir todėl to, tų šalių, tom šalims sunku gražinti, tų šalių žmonėms sunku atidavinėti būsto paskolas. Todėl žmonėms tenka pasitikėti socialinės apsaugos sistemos siūlomomis paslaugomis. Būtent todėl nestabilumas ima tapti vis dažnesniu reiškiniu, žmonės praranda optimizmą. Taigi turime apie visą tai galvoti ir užtikrinti solidarumą Europos mastu. Ja, danke, Herr Präsident. Das Thema, das wir hier gerade heute Abend diskutieren, das Tagesordnung. Ačiū pirmininkė. A, šio vakaro klausimas jau nekarta buvo Europos parlamente aptartas. A, Komisija, kaip ir kiti sakė, laikėsi TVF keliamų reikalavimų taip pat. Parlamentas nekarta kėlė klausimus komisijai. 2008 metais mes e, paprašėme išanalizuoti bankų veikimą tuo metu e, kai šiais metais Europos parlamentas prašymą pakartojo pasakė, kad e, ketinimų deklaracija tarp valstybinio ir komisijos turėtų e, lemti tai, kad e, skiriamos lėšos būtų aiškiai siejamos su tam tikromis sąlygomis. Kiek aš žinau, į tuos klausimus nėra atsakyta, taigi visų pirma noriu pasitikslinti, ar tikrai taip yra. Ir jeigu taip, tai tada mano antras klausimas yra toks, tai o kodėl į tuos klausimus neatsakyta? Ir trečia, kada galime tikėtis, kad į tuos klausimus bus atsakyta? Senor. Ačiū dabar Pana Stolojan, dviem minutėm. Domnule președinte. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju tokiai valstybei, kur, kuri gavo pagalbos mokėjimų balansams iš ES. Aš esu iš Rumunijos ir noriu padėkoti Europos komisijai už tai, kad jį taip greitai sureagavo ir skyrė tą pagalbą. Be šios pagalbos ekonominės ir socialinės problemos Rumunijoje būtų tapusios dar aštresnėmis. Aišku, kad yra daug socialinių problemų, kurios gavo tą pagalbą. Aš manau, kad mes galėtumėm kalbėti apie tas socialinės sąlygas, kurios galėtų būti siejamos su šiais susitarimais dėl pagalbos. Tačiau tuo pačiu metu mes turime atsižvelgti ir į tai, kad tų valstybių socialinės apsaugos sistemos patyrė tam tikrą poveikį ir lėmė tas neligybės. Ir būtent dėl to ir buvo paprašyta tos pagalbos. Mes turime kalbėti apie socialinių sistemų reformas, visų pirma, pensijų reformas. Uh, tam, kad galėtumėm užtikrinti finansinį tvarumą vidutinės trukmės laikotarpė ir kad būtų išspręstos pagrindinės šių problemų priežastis. Ačiū panui Stolajan, dabar panas Derosa. Um, Ačiū pirmininkė ir dėkuoju komisijos nariu panui Almunijo. Tarptautinė darbo organizacija birželio mėnesį pasakė, kad po krizės pasaulis turi būti visiškai kitoks. Toks buvo šios organizacijos šūkis. Tačiau panašu, kad taip neįvyks. Kai pasibaigs šį, šį krizę, mes turėtume turėti tvaresnės darbo vietas, sąžiningą ir teisingą globalizaciją, bei politiką pritaikytą prie mūsų vystimosi tikslų. Tačiau realiai matome, kad finan, finansų įstaigos ir pirmiausia bankininkai visomis jėgomis kovojo, kad išsilaikytų savo privilegijas. Milijardai eurų buvo skirti Airijos bankams gelbėti. O Airijos vyriausybė dabar įvairio, įvairiomis priemonėmis žlugdo regionų plėtrą žlugdo švietimo sistemą. Nesiniai buvo paskelbta šį e, ataskaitą apie restruktūrizavimą. Joje yra parašyta štai kas. Būtų puiku, jei priemonės, kurios yra skirtos aktualiausiams problemams kilusiams dėl ekonominio nuosmukio, atitiktų ilgalaikius tikslus. Be abejo, būtų puiku, e, jei komisija ir visi kiti nepamirštų šio sakinio. Toliau periname prie procedūros. Prašau žodžio. Pirmiausia, vieną minutę suteikiu pono Sikerskijui. Pirminkė, ponios ir ponai, ekonominės krizės aplinkybėmis, nuo kurių kenčiame mes visi, Kai kurios valstybės narės nusprendė kreiptis į finansinės įstaigas prašydamos pagalbos. Turėtume pasidomėti, kiek tos pagalbos pasiekė labiausiai nuo krizės nukentėjusių žmonių. Tūkstančiai žmonių Europoje prarado savo darbo vietas. Tūkstančiai dar jas praras. O vyriausybės panašu, kad tyli. Ar vyriausybės prisimena, kad privalo rūpintis socialiniais dalykais ir kad tai yra viena iš finansinės paramos gavimo sąlygų. Mes matome, kaip nuolatos blogėja gyvenimo sąlygos, kaip didėja nedarbas daugybėje valstybių narių. Todėl negalime užmerkti akių ir pamiršti apie pažeidžiamiausias mūsų visuomeniai. Dabar vienai minutį žodis teikiamas poniai figūreidu. Ačiū pirmininkė. ekonominis ir socialinės anglaudos principo taikymas tampa ypač aktualus krizės atveju. Ir tai reiškia, jog e, bendrijos biudžetas turi ženkliai išaukti, kad užtikrintumėme ES šalių augimą ir gerovę. Tuo pat metu turime siekti socialinio saugumo ir užimtumo, užtik, užtikrinimo visiems, galimybės visiems naudotis uh, visomis paslaugomis. Ir tai reiškia, kad mes turime panaudoti ne tik bendrijos lėšas, bet ir turime imtis veiksmingų priemonių bendrijos mastu. O tas priemonės turėtų lydėti poveikio socialiniai sistemai vertinimas, kad ne, nepasidarytų taip, jog ES padidėtų neligybė ir išauktų skurdas. Aš tikiuosi, kad komisija imsis iniciatyvų siekdama šių tikslų. Pirmininkas, ačiū, o dabar vienai minutį ponas Kelly. Uh, Uh, somewhat... Ačiū, norėčiau pasakyti keletą žodžių. Ne. Kartais mes keliame klausimą, pagalbos teikimas tiek te, siejama su griežtais reikalavimais, griežtomis sąlygomis tam, kad būtų galima užtikrinti ekonomikos atsigaivinimą. Tačiau aišku, kad reikia kovoti su neigiamais dalykais. Ar komisija gali mums duoti garantijų, kad bus imtasi priemonių, kad nebūtų švaistomos tos lėšos? Pasitikėti yra gerai, bet reikia, kad tas pasitikėjimas būtų pagrystas. Aš labai tikiuosi, kad po krizės visuomenė bus geresnėje padėtyje nei dabar. Ačiū, ponė Keli. Dabar žodis vėl suteikiamas komisijos nariui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, jog visiškai pritariu parlamento patvirtintoms sąlygoms. Būtent taip ir el, buvo elgiamasi, kuomet buvo paskolinti pinigai toms penkioms valstybėms. Mes pasiskolinome pinigų iš rinkos ir paskui perskolinome juos valstybėms gana palankiomis sąlygomis, kad tos šalis galėtų pasinaudoti tais fondais. Tačiau be abejo, jos turės gražinti paskolintas lėšas pagal nustatytas sąlygas ir pagal sąlygas, kurias e, patvirtino šis parlamentas ir kurias ir minėjo pasisakiusiai šį vakarą. E, klausydamasis pasisakymų, man aš susidariau įspūdį, kad kai kas iš jūsų manote, jog ši priemonė reiškia, kad buvo paimtos lėšos iš struktūrinių fondų ar iš kitų ES fondų. Tačiau tiesiog toms valstybėms su, buvo suteiktos paskalos. Latvijos ir Rumunijos atveju mes pasinaudojame mokėjimų balanso priemonę ir tuomet tos valstybės turėjo galimybę pasinaudoti tiesiogiai, turėjo tiesioginę prieigą prie didžiųjų finansų rinkų. Mes nekalbame apie kažkokias programas, Kalbame apie tris valstybės, kurios susidūrė su finansiniais sukumais, be abejo, iš dalies dėl finansinės krizės. Ir sąlygos tose valstybėse buvo daug sudėtingesnės nei jų, pavyzdžiui, kaiminėse dėl to, kad kažkas kažkada priėmė, vyriausybė priėmė netinkamus sprendimus. mes neatsakome už tai, kaip valstybės, kaip valstybių vyriausybės tvarkosi su tais fondais. Mes tik tai padedame spręsti finansinės problemas. Pavyzdžiui, valstybės išgyvena problemas, nes joms yra problemų su mokėjimų balansu, jos neturi prieigos prie didžiųjų finansų rinkų. Ir iš dalies dabartinė sudėtinga padėtis yra prastų praeitie priimtų sprendimų rezultatas. Ir kai skolinome tas lėšas, mes turėjome jas susėti su labai griežtomis sąlygomis. Ir pavyzdžiui, šią savaitę Briuselyje bandžiau įtikinti Latvijos vyriausybės atstovą, kad priemonės numatytos 2010 m. biudžete turėtų būti progresyvesnės mes komisija negalime priversti valstybės narės imtis tokių priemonių, jei ji to pati nenori. Komisija tokių galių neturi. Ir mes, kaip Europos Sąjungos atstovai, ar mes galime kažką daryti, bandėme užkirsti kelią valstybės bankrutavimui, ką daryti su tos valstybės išorės įsiskolinimais. Ar mes galime devalvuoti kokios valstybės valiutą, juk dėl to iš karto nukentėtų tos šalies žmonės. Mes nenorime primesti tokių sąlygų. Aš suprantu, ką kalbėjo tokie nariai kaip Deros ar kiti. Aš sutinku su jumis. Tačiau realybėje tokia valstybė, tokia, tokios valstybės kaip Latvija arba Rumunija, jų padėtis yra nepaprastai sudėtinga. Ir pabandykite save įsivaizduoti mano vietoje. Aš bandau elgtis, dirbti visų jūsų vardu. Skoliname pinigus toms valstybėms, kurios negali sau leisti įsiskolinti tarptautinėje finansų rinkoje. Būtent todėl sudė, padėtis yra tokia sudėtinga ir būtent todėl parlamentas patvirtino tokias sąlygas savo priimtame dokumente. Ačiū. Tuomet periname prie kito darbo tvarkės punkto komisijos pareiškimo dėl padėties Hondure po rinkimų į